Bardzo proszę już o spokój. Rozpoczynamy sesję. Ponios ir ponai, prašau visų susėsti. Pradedame popietinį komiteto posėdį. Kaip sakiau, dabar e, pas mus lankosi dabartinės pirmininkaujančios šalies e, ministras Atanasijos. Anas, Saftaris, kuris atsakingas už žemės ūkio plėtrą ir maisto sektorių. E, pradedant e, kiekvienai šaliai pirmininkauti, mes rengėme tokius susitikimus ir labai mums malonu, kad šiandieną galime su ministru susitikti. Prieš pradedant diskusiją norėčiau informuoti Jūs, kad pas mus taip pat lankosi ir Portugalijos ūkininkų delegacija. Labai malonu juos pasveikinti mums. E, ponios patronėdas, e, jie yra svečiai. Dabar labai įdomus laikotarpis. Patvirtinta bendrosios žemės ūkio politikos reforma, pradedama jį gyvendinti, taigi tikrai laikmetis neįlinis. Mūsų komiteto nariams labai įdomu, ministrė, iš jūsų išgirsti, kokie yra jūsų, kaip ir mininkaujančios šalies, prioritetai žemės ūkio srityje. Taip pat e, atsižvelgiant į bendrosios žemės ūkio politiką, kuri buvo ką tik tai patvirtinta. Mūsų komitetas rengiantis tvirtinti reformą taip pat. Ilgus mėnesius dirbo po Lisabono sutarties, mūsų parlamento galios išaugo, taigi ir prievalių turėjome daugiau. E, džiugu, kad tas darbas jau atliktas ir atėjo laikas įgyvendinti naująją reformą. ir valstybės narės, ir Europos komisija turi daug darbų ir daug kas priklausys nuo pirmininkaujančios šalies. Taigi, nekantrai laukiame žinių iš jūsų, prašom. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami nariai. ponios ir ponai, gerbiami ūkininkai, man labai malonu šiandieną pristatyti jums penktąjį mūsų pirmininkavimą ir mūsų programą. Jūsų komitete, Žemės ūkio komitete. Mes e, sustinkame su jumis Europos parlamentu, kuris yra taip pat teisės aktų prieimėjas kaip ir taryba. Europos parlamentas yra e, daug dirba ūkininkų visos e, visuomenės labai. Mes kalbam apie žemės ūkį, žuvininkystę, apie labai svarbų sektorių Europoje, kuris užtikrina darbo vietas, kuris užtikrina kokybišką maistą ir kuriame tausiai vartojami gamtiniai ištekliai atsižvelgiamai visuomenės poreikius. Norėčiau paminėti mūsų pirmininkavimo horizontalius prioritetus, tai yra augimas, užimtumas ir sanglauda. Visi šie dalykai yra labai svarbus ateičiai ir manau, kad jie gali būti traktuojami kartu su fiskaliniais dalykais. Taip pat bendroji valiuta yra jos stiprinimas vienas iš mūsų prioritetų ir e, Europos piliečių pasitikėjimo Europos idealus skatinimas, tvirtinimas. E, dar vienas prioritetas yra mūsų ES atšakas į išorės e, grėsmės, taip pat imigracijos dalykus, nes matome, kad labai dažnai vyksta tragiškų įvykių prie mūsų sausumos ir jūros sienų. E, taip pat mes pirmininkaudami norėtume iš naujo akcentuoti ES E, jūrininkystės politiką. Ir tai yra horizontalūs mūsų prioritetai dėl žemės ūkio. Perimame e, pirmininkavimą pereinamojų laikotarpių tiek ES, tiek bendrai žemės ūkio politikai. Kaip pirmininkas sakė, yra patvirtinta, visai neseniai bendroji žemės ūkio politika ir mes turime užtikrinti, kad perimas prie naujosios situacijos bus sklandus ir kad mes padėsime ūkininkams gamybos srityje, taip pat padėsime jiems užsitikrinti investicijas. Taip pat turime įvertinti tam tikras priemonės numatytas pagal e, bendrąją žemės ūkio politiką ir rasti būdų patobulinti padėtį. Reikia sustiprinti ūkininkus, skatinti šeimos ūkius ir priartinti juos e, prie vartotojų per komercinius e, procesus. Mes turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis. Tokiu būdu žemės ūkis bus apsaugotas, ūkininkai apsaugoti, bus tausojama aplinka, bus palankų žemės ūkis visuomeniai ir vartotojams. Įvairovė. Tai yra Europos žemės ūkio privalumas ir savybė išskirtinė, ypač mano šalyje, tai yra ryšku ir tuo turime pasinaudoti. Mes turėtume kokybiškus produktus siūlyti, kuriuos galima sėti su tam tikra vietovė, saugius produktus, kurie, kuriems taikoma griežta patikra. Ir e, mes e, turime ypatingą dėmesį skirti e, šeimos ūkiams. Atsižvelgdami tuos dalykus mes ir parengėme savo programą. Pirmiausiai sieksime e, baigti kurti bendrąją žemės ūkio politiką. E, ji kol kas e, vykdoma sėkmingai, kaip kad buvo pasakyta, turime dirbti toliau kartu, kad tikrai užtikrintume kuo didžiausią naudą žemės ūkiui. Dabar mes turime patvirtinti deleguotosius aktus laiku, už tai atsakinga yra komisija. E, kai buvo patvirtinta reforma, visos trys institucijos e, išreiškė e, bendradarbiavimo dvasę ir supratimą. Parlamento ir tarybos budrumas, kaip kad buvo Bendradarbiavimas parlamento ir tarybos, e, kaip kad numatyta Lisabono sutartyje, vyksta sėkmingai ir numatyti taip pat deleguotieji aktai, kurie leis įgyvendinti tam tikrus dalykus, priimant sprendimus. Europos komisija taip pat e, yra išklausiusi valstybių narių ir Europos parlamento ekspertų ir bus priminti tokie deleguotieji aktai, kurie visiškai atitiks politinį sustarimą pagal naujosius bendrosios žemės ūkio politikos politikos reglamentus. Tokiu būdu tiek taryba, tiek parlamentas turėtų duoti savo pritarimą ir mes Europos ūkininkams suteiksime stabilę darbo aplinką. Žemės ūkio produktų populiarinimas. Tai yra e, vienas iš mūsų prioritetas. Diskusijos taryboje dar vos tik prasidėjo. Mes sveikiname Europos komisijos pasiūlymą, kurio tikslas modernizuoti visą sistemą, ją populiarinti ir esame tikri, kad visos trys institucijos susitars, ras sprendimą, kuris bus E, pats geriausias vartotojams ir ūkininkams tiek Europoje, tiek užsienyje. Mes taip pat esame realistai galvodami apie savo tikslus ir žinome, kad turime žengti į priekį atsargiai, kad užsitikrintume gerus rezultatus. Mes pasiūlėme, kad Europos parlamentas ir taryba dirbtų kartu, keistusi informaciją ir tokiu būdu mes galėsime pasiekti pažangos, išvengti nesutarimų ir užsitikrinti tvirtą pagrindą pažangai per antrąjį šių metų pusmetį. Ir taip pat Vaisiai daržovės tai yra labai svarbus sektorius daugelį ES valstybių narių, tai labai svarbus maisto produktai. E, Europos komisija pateiks ataskaitą šiuo klausimu pirmąjį šių metų ketvirtį po uh, atliktos apžvalgos tam, kad būtų galima parengti išvadas e, ateičiai. Šios svarbaus sektorius, pienininkystės sektorius taip pat labai svarbus Europos Sąjungoje, tiek ūkiui, tiek ir užtikrinant darbo vietas. E, mes, kaip pirmininkaujantį šalis, jau sureagavome pozityviai, atsižvelgdami į komisijos kvietimą taryboje e, pirmąjį šių metų ketvirtį aptarti E, pienininkystės sektoriaus ateityje ir šių metų birželį aptarti e, pienininkystės priemonių paketo įgyvendimo rezultatus. Ir mes taip pat turėtume pasižiūrėti, ar visos priemonės, kurios yra dėgiamas pagal pieninkystės priemonių paketą ir gyvenant bendrąją žemės ūkio politiką, yra pakankamos krizės laikotarpiu ypač mm, galvojant apie nepalankius ūkininkavimų regionus, kur sudėtingesnės yra darbo sąlygos, Mes e, matome, kad Europos parlamentas yra ėmęsis iniciatyvų šioje srityje, pavyzdžiui, dėl daržovių sektoriaus ateities ir e, dėl pieno gamybos išlaikymo e, nepalankiose gamybai teritorijose. Ir iš to matome, kad mūsų rūpesčiai, supratimas problemų yra toks pat dėl žemės ūkio sektoriaus. Kitas dalykas - komisijos pasiūlymas dėl mokyklų programos e, platinant e, žemės ūkio produktus. Mes, kaip pirmininkaujantys šalis, norime techninių lygmenių išanalizuoti šį pasiūlymą ir pateikti pažangos ataskaitą tarybai. E, viešosios konsultacijos šiuo klausimu vyko praeitų metų pradžioje Ir matome, kad daugiau visuomenės narių e, norėtų matyti daugiau ekologiškų produktų ir E, ekologiško ūkininkavimo. Taip pat mes sieksime supaprastinti egzistuojančius teisės aktus. Komisija taip pat pripažįsta, kad egzistuoja tam tikrų e, probleminių vietų, kurias reikėtų peržiūrėti. Mes, kaip pirmininkaujantis šalis, sveikiname komisijos ketinimus pateikti kovo mėnesį teisėkuros pasiūlymą ir esame pasirengę jį toliau nagrinėti. Europos komisijos ataskaitą dėl savanoriško jo kokybės ženklo, prekybos ženklo įkūrimo yra susijusi su tam tikromis problemomis ir e, kalbama ten apie tai, kad salos, e, kuriuose plėtojame žemės ūkis, susiduria su dėlėmis problemomis ir dėl to mums reikia dabartinių struktūrinių priemonių. E, Dirbsime kartu su Europos parlamentu, kad galėtume įvertinti šią ataskaitą ir pagalvosime, ar nereikėtų teisėkuros pasiūlymų šioje srityje. Mes kalbėsime e, apie šią ataskaitą mm, e, per kitą specialaus žemės ūkio komiteto posėdį įvairovę žemės ūkio. Tai yra siemas su, žem, su šeimos ūkiais, Žinome, kad yra imtasi tam tikrų iniciatyvų jūsų komitete, pavyzdžiui, regioniai kokybės ženklai ir smulkių ūkių ateitis yra tam tikrų dokumentų parengta šioje srityje. Taryba taip pat e, ketina dirbti rengdama dokumentus dėl saugesnio um, maisto, dėl gyvūnų augalų apsaugos geresnės, mes e, sieksime e, modernizuoti tam tikrus teisės aktus. Jau pradėtos diskusijos birželį darbo grupėse ir mes analizuojame dokumentus, sieksime, e, kad būtų baigta techninė peržiūra ir parengti pirmieji kompromisiniai tekstai. Tie tekstai E, atspindės valstybių narių nuomonę. Tuo pačiu metu mes, kaip pirmininkaujantis šalis, e, stebėsime, kaip dirba Europos parlamentas, sieksime palengvinti tarp instituciniams dėryboms, kurios vyks per kitą teisėkuros laikotarpį. Noriu paminėti e, augalų dauginamosios medžiagos e, dokumentą. Mes dirbsime, aišku, taryboje ir su Europos parlamentu, kad būtų e, užtikrintas susitarimas. Žinome, kad kai kurie parlamento nariai yra išreiškę nemažai nuogastavimų, frakcijos taip pat dėl iššūkių, kurie yra susijęs su šiuo pasiūlymu. Taryba labai atidžiai nagrinėjo, nagrinėjo šį pasiūlymą, ypač e, akcentuodama galimą poveikį. Šis klausimas labai svarbus, nes juos siekiama modernizuoti ir supaprastinti nemažai techninių priemonių, kurios galioja jau daugybę metų. Ir tai reiškia, kad mums reikės pasistengti, parengti e, aiškės taisyklės ir užtikrinti daugiau teisinio iškumo. Ateityje mes turėsime galvoti apie deleguotosius aktus. Toliau pasiūlymas dėl reglamento, dėl e, veterinarijos ir fitosanitarijos sektoriaus finansavimo. Tiek Europos parlamentas ir tiek taryba daug dirbo, kad būtų. E, patvirtintas šis dokumentas iki kadencijos pabaigos. Komisijos ataskaita. Dėl mėsos kilmės vietos, mėsos, kuri yra ingredientas kitose maisto produktuose, taip pat mums yra labai aktualus. Yra atitinkamų pasiūlymų šioje srityje ir mes E, dirbsime, kai pamatysime jau konkretesnius pasiūlymus, kad galėtume tą darbą tęsti. Europos komisija e, e, numačiusi tam tikrų pasiūlymų dėl veterinarinių vaistų, dėl pašarų su mm, vaistais, taip pat dėl gyvulininkystės ir mes ketiname e, peržiūrėti atlikti šių pasiūlymų e, techninių lygmenių, kai tik tai jie bus paskelbti komisijos. Taip pat esame pasirengę pradėti analizuoti pasiūlymų dėl gyvūnų klonavimo. E, nagrinėsime e, šios pasiūlymus e, taryboje, visi susiję su diskusijomis suvokia, koks jautrus šis klausimas ir mes, kaip pirmininkaujantis šalis, e, žinome, kad Endi komitete vyksta diskusijos ir taip pat su parlamentu konsultuojamės dėl šio klausimo ir konsultuosimės. Pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, jums trumpai pristačiau mūsų prioritetus E, pagal Žemės ūkio tarybos numatomą darbą per ateinančius mėnesius. Artėja rinkimai į Europos parlamentą ir šis e, laikmetis yra nepaprastai svarbus. E, Jisai e, rodo, kad veikia demokratija Europoje, bet taip pat mes e, susidurime su daugeliu iššūkių. Turime būti realistai ir siekti konkrečių rezultatų. Mes e, sieksime užtikrinti tarybos ir Europos parlamento bendradarbiavimą, kad galėtume pasiekti savo tikslų ir rasti tam tikrų sprendimų mm, įvairiems svarbiems ir taip pat jautriems klausimus. Ačiū Jums uždėmesi gerbiamas pirmininkė. O dabar esu pasirengęs atsakyti į jūsų komiteto narių klausimus. Dziękuję, panie przewodniczący, panie ministrze, za. Dėkoju ministrui už įdomų pristatymą. Pirmininkavimo laikotarpis ypatingas, baigėsi mūsų kadencija, reiks priimti daug svarbių sprendimų susijusių su bendrosios žemės ūkio reforma, politikos reforma, taigi reiks ypatingų pastangų jūsų pirmininkavimo metu, to mes ir tikimės. Kaip įprasta, pirmiausia žodis koordinatoriams. Pirmasis ponas Desas, prašau ponė. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju tarybos atstovui, ministrui Seftariui, už tai, kad atvyko čia į Žemės ūkio komitetą ir papasakojo apie Graikijos pirmininkavimo planus. Per keletą ateinančių savaičių ir mėnesių bus įgyvendinama žemės ūkio reforma. Kaip ir daugelis mano kolegų, aš irgi esu sunerimęs ypač dėl deleguotojų aktų, nes komisija nesilaiko susitarimo. Yra dalykų, kurie yra aktualūs aktyv, aktyviems ūkininkams ir žvelgiant į komisijos pirminį projektą, matome, kad labai daug kuriama biurokratijos. Jeigu reiks tikrinti žemės ūkio įplaukas, e, lyginant su kitais ūkininkų, kitomis ūkininkų pajamomis, pavyzdžiui, jeigu paimtumėme Bavariją, tai e, tarkim, jeigu yra 5 hektarų šieno žolės plotai, Ir tarkim, tuo pačiu metu ūkininkas turi e, nedidelį viešbutuką, kur gali apgyventi 2-3 svečius. Ir tai irgi e, jam reiks rodyti tas pajamas, jas skaičiuoti ir žmonėms bus labai sudėtinga tą padaryti, tiems, kurie e, užsieima ūkininkavimu. Visiems teks e, pereiti patikrinimus, bus tikrinamo, tikrinamos visos pajamos. Ir tikrai tai pradžioje nebuvo kalbama. Valstybės narės turėtų pačios nuspręsti, kurias sritis reiktų tikrinti. Tai aktualu ir jauniems ūkininkams. Čia irgi yra nemažai problemų. Mūsų šalyje yra daug šeimų ūkių. Ūkių, kur, ir, tarkim, tėvas su sūnumi užsima ūkininkavimu. Ir tai, kas dabar reikalaujama, pažeidžia Luksemburgo antrąjį susitarimą. Kitas e, aplinkosauginių priemonių taikymas. Komisija teikia pasiūlymą dėl sėjomainos ir teigiama, kad tik tam tikros kultūros gali būti auginamos irgi prieštarauja pagrindiniams įstatymams, nes valstybės narės pačios turi nuspręsti, kurias kultūras galima auginti pagal sėjomainą. Ir bendrai apie aplinkosauginių priemonių taikymą ir mm, kalbant bendrai apie sėjomainą, tie tarpiniai, ta, tar, dėl tų tarpinių kultūrų čia yra daugybė klausimų. pirmininkaujantį Graikiją turėtų artimai bendradarbiauti su parlamentu, kad būtų galima įgyvendinti tuos deleguotosius aktus taip, kaip buvo nuspręsta, o ne taip, kaip norėtų komisija. Dėkoju. Ponas Kapulos Santos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti ministrą čia atvykusi į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau papalinkėti pirmininkančiai greikiai vis, visokiojo posėkmės. Ir įsivaizduoju, kad ministras puikiai atliks pareigas, nes jis labai aktyvai dalyvavo diskusijose per ateinančius e, kelius mėnesius prieš, prieš tarp institucinį susitarimą, kuris buvo pasiektas lapkričio mėnesį. Nu, dabar dar laukia ne, ne, nemenkas uždavinys, nes reforma dar nebaigta, kaip sakė ponas Desas dabar turime deramai pasirūpinti deleguotaisiais aktais, net, nes, kaip dažnai sakoma, visai smėglūdi detalėse, taigi turime būti labai atsargus, nes nenorime perdėm detalių reglamentų, kurie būtų nutolę nuo to susitarimo dvasios, susitarimo, kuriam prireikė, pasiekti prireikė daugelio mėnesių. Bet aš tikiuosi, kad mums pavyks čia išsaugoti tą subalansuotą susitarimą ir kovo mėnesį bus atspindėta parlamento pozicija, tikiuosi, kad taryba į ją atsižvelgs. Jūsų pirmininkavimas, ministrė, nebus lengvas, nes jums teks e, per pusę įprastinio laiko padaryti tai, kas e, paprastai yra padaroma per pusmetį, nes e, užsidarysime jau balandžio viduryje, baigsis mūsų darbas ir sugrįšime jau tik tai pirmininkaujant kitai šaliai. Na, o ta programa, kurią jūs pristatote, visapusiškai atspindi realybės ir realybę ir yra gan ambicinga. Aš detaliai jos nekomentuosiu, nes visiškai pritariu jūsų prioritetams ir tikiuosi, kad jums pavyks jų pasiekti. Yra du klausimai į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir norėčiau, kad jūs detaliau pakalbėtumėte apie tai, ką jūs darysite savo pirmininkamo metu. Pirmiausia, dėl deleguotųjų aktų. Kaip jūs vertinate tuos labiau ginčytinus, poleminius e, aspektus? Ir dar vienas dalykas, ką jūs minėjote, būtent dėl augalų dauginimosi medžiagos. Mes dar neprieėmė sprendimo, bet panašu, kad sprendimą priimsime ir teks matyt gražinti tą klausimą pirmininkaujančiai šaliai, nes mūsų manimo klausimas yra labai jautrus dar nepribrendo laikas e, išspręsti šį klausimą dabar, kai artėja rinkiminė kampanija. Ir tikimės, kad diskusijos bus taikesnės ir racionalesnės kitos kadencijos parlamente. Bet kol kas dėja parlamento pozicija nėra aiški. Ir norėčiau jūsų paklausti, ką jūs apie tai manote? Ar jūs manote, kad galbūt reiktų dabar aptarti šį labai jautrų klausimą, klausimą, kuris labai jautrus kai, kurie, kai, kai, kai kuriems visuomenės sluoksniams. Dabar prieš rinkimus. Ar jūsų manim reiktų apie tai kalbėti? Pirmininkas, dėkoju. Ponas Hauslingas. Žodis jums prašau. Pone ministrė, Aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti žalių frakcijos vardu Europos parlamente. Aišku, mūsų klausimai yra specifiniai. Pirmiausia, gan skubus klausimas. Ir labai jautrus Vokietijoje. genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 leidimas. Ir tai yra toks bendro pobūdžio klausimas, ką jūs apie tai manote ir pastaroji studija buvo atlikta 2009 metais apie tuos kukurūzus ir ar jūsų manimų dabar jau nepribrendo laikas atlikti dar, vienas, dar vienos studijos prieš skubiai priimant sprendimą dar prieš rinkimus. Norėčiau žinoti, kokia yra jūsų pozicija. Taip pat jūs suprantate, kad komisija paskelbė, kad iki kovo pabaigos parengs naują bio, taip vadinamai, reglamentą. Nieko prieš tai, prieš tai neturiu. Tačiau kovo pabaigoje, kažin ar čia yra pats tinkamiausias laikas mums pradėti naujas diskusijas tokių klausimų. Kokie yra jūsų planai? mes neturėsime galimybės patvirtinti savo pozicijos dėl šio naujo reglamento. Mums ne, nebus pakankamai laiko. Tai neramina ūkininkus. Jeigu naujasis reglamentas bus pristatytas, o jo aptarti nebus galima iš karto, teks palaukti daugiau. Jūs taip pat kalbėjote apie klonavimą. Kokia yra pirmininkaujančio šalies pozicija dėl ženklinimo ne dėl pačių klonuojamų gyvūnų, bet jų palikonių ženklinimo. Tai yra labai jautrus klausimas. Komisijos pozicija yra štai kokia. Tik klonuoti gyvūnai, bet ne jų palikonys turėtų būti ženklinami. Taip mano dauguma ir parlamente. Manoma, kad tik tie klonuoti gyvūnai turi būti ženklinami. Taip pat jūsų šalyje irgi buvo nemažai sunkumų, aišku, ypač dėl ekonominės krizės. Ir daug problemų turėjo ir maži ūkiai, kurių yra daug Graikijoje. Ar neketinate daugiau dėmesio skirti tiems mažiems ūkiams, e, atsižvelgti į juos e, vykdant žemės ūkio reformą? Aišku, žmonės e, turi turėti galimybę išgyventi iš savo pajamų, bet turėti, taip pat jie turi turėti ir geresnių ateities perspektyvų? Ar neketinate tinti paramos smulkiams ūkiams? Dėkoju. Dabar e, ponas Vojcehovskis, o po to ponas Nikolsonas kalbės. Dėkoju, pirmininkė. Pone ministrė. Ačiū už tai, kad pristatėte pirmininkaujančios Graikijos tikslus žemės ūkio srityje. Iš ties e, nėra toks įprastinis šis pirmininkavimas, kadangi baigėsi parlamento kadencija ir ateina laikas, kai užbaigiamas bendro darbo ilgas ciklas, kai yra užbaigta jau žūp reforma, primtas sprendimas dėl biudžeto. Taigi daugumas sprendimų jau priimta. Ir galima būtų sakyti, kad tarsi šiai pirmininkaujančiai šaliai netenka kokiu tai ypatingų uždavinių, nes didžiausi darbai jau yra atlikti, o nauji darbai dar nėra pradėti. Tačiau galbūt tai yra pats tinkamiausias momentas apie tai pamastyti. Graikijos pirmininkavimas vyksta tuo metu, kai tikrai galime pradėti diskusijas įvairiais klausimais klausimais, kurie bus ypatingai aktualūs per kitą parlamento kadenciją. Kai kurie iš mūsų, matyt, svarstysime tuos klausimus kitoje parlamento kadencijoje ir tos diskusijos, matyt, vyks nepriklausomai nuo to, ar mes būsime ten ar ne. Pavyzdžiui, vienas klausimų, kurio mums nepavyko išspręsti per šią kadenciją, ar tiksliau nesėkmingai susiklosti aplinkybės, Čia aš turiu omenyje didžiulius skirtumus tarp tiesioginių išmokų įvairiose ES valstybės narėse. Aš suprantu, kad jūs, ministrė, esate iš tos valstybės narės, kuri tikrai neturėtų skūstis dėl tiesioginių išmokų žemės ūkio srityje, tačiau tai yra europinė problema ir ypač aktuali naujosioms valstybėms narėms, kur jaučiame, jaučiamės diskriminuojami uh, susidurime su tam tikra diskriminacija, kalbant apie tiesioginės išmokas. Ir aš kalbu kaip politinės frakcijos narys, tokios frakcijos, kuri pasiūlė tiesioginės išmokas Europos Sąjungoje dabar, kai perėjome prie mokėjimų už plotus, o ne gamybos mastus. Mes manome, kad tos tiesioginės išmokos turėtų būti daugmaž suvienodintos, bent jau neturėtų būti tokių didelių skirtumų. Tai yra tikrai nelengvas uždavinys, bet yra ir kitų iššūkių, kaip kad gyvūnų gerovė, genetiškai modifikuoti organizmai. Taip pat, kiek atvirai mes linkę priimti tuos genetiškai modifikuotus organizmus, ar kiek nenoriai mes norime juos priimti, kolega minėjo ir klonavimo temą. Taigi iš ties yra daug labai svarbių aktualių temų diskusijoms šio pirmininkavimo metu. Tai yra tas pirmininkavimas, kuris tarsi įveda mus į naują kadenciją, į naują teisėkuros ciklą ir galbūt šis pirmininkavimas turėtų vykti tokioje štai dvasioje. Nebūtinai tai turėtų būti pirmininkavimas, kuris turėtų būti paskutinis prieš e, pertrauką, nes iš tiesų nuo balandžio vidurio niekas nevyks parlamente ir kažin ar jūs tiesiog neturėsite partnerių Europos parlamente jūsų pirmininkavimui einant į pabaigą. Bet vis tiek aš manau, kad yra puikus momentas sustoti, pamastyti apie ateities iššūkius. Dėkoju. Bardzo dziękuję. W tej chwili... Labai ačiū. Toliau žodį suteiksiu ponui Poseu, o po to e, Nevis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui ministrui už tai, kad jis atvyko į mūsų komitetą ir galiu išreikšti paramą ne vien tik tai e, Graikijos pirmininkavimo programai, turiu galvoje jos e, žemės ūkio dalį, bet kartu reiškiu paramą ir kitiems pasirinktiems Graikijos prioritetams, jie man irgi vienodai rūpi. Tad tikrai linkiu jūsų jums visokiojo sėkmės, kuriant Europą ir kartu skatinant eurą. Vienas dalykas e, krito į akis - pienininkystės sektorius buvo paminėtas. Jūs, ponė ministrė, sakėt, kad dabar reikia įgyvendinti e, teisės aktų, pieno, e, pieno teisės aktų paketo poveikį. E, šiaip jau tas paketas nevienodai įgyvendinamas, tad reikės įvertinti tuo, tų priemonių veiksmingumą. Ir jūs pats minėjot, kad reikės įvertinti priemonės, kiek jos, kiek jos iš tikrųjų padės įveikti veikti pienininkystės sektoriaus krizės, o tos krizės būna ciklinio, ciklinio pobūdžio. Nepamirškim, kad e, šiaip jau yra tam tikrų vietų ES, kur vietovių, kur, kurios priklauso nuo e, pienininkystės. Tad joms tie klausimai yra labai svarbus bet kita vertus darbai ten tarsi sustojo, kadangi buvo daug kalbama apie pieno, e, pieno teisės aktų paketą ir dabar komisija vėlgi ėmėsi tarsi naujų priemonių e, pieno sektorių reglamentuoti iniciatyvos. Na, o dabar jau e, žin, mums buvo pasakyta, kad kai kas baigsis 2015 metais, O dabar pasirodė, kad pieno paketo tam tikros priemonės nepasiteisino, bent jau pietų Europoje. Tad e, antai yra tam tikrų e, regionų, e, aš turiu pirmiausia galvoje Azorų salas ir šiaurės Portugalijos regioną, o Azorų salos yra labiausiai nutolusios salos. Tad pasibaigus uh, kvotų e, taikymo laikotarpiui tokie regionai susidurs su rimtais sunkumais. Tad turėdama tai galvoje, aš ir klausiu jūsų, ministrė, ką jūs ketinat daryti su šiais sektoriais, nes tokiuose sektoriuose, ypač turiu galvoje, pietų Europos valstybės dirba labai daug žmonių ir kyla pavojus, kad tas sektorius pasidarys netvarus. Kitas klausimas susijęs su žemės ūkio reformą, tai sažiningesnis, geresnis e, pajamų paskirstimas, turiu galvoje žemės ūkio produktų visą grandinę. Dabar tai, kas e, padaryta iš tikrųjų šiaip jau geras dalykas, nors gal ir netobulas, tačiau kol mes neužtikrinsim vienodesnio, e, vienodesnio pajamų vienodesnio pajamų paskirstimo, tai e, iš tikrųjų neužkirsim kelio tiesiog kitų produktų iš svetur e, įvažiavimo į ES. Tad mes turėtume tikrai užtikrinti geresnį pajamų paskirstimą per e, visoje žemės ūkio produktų grandinėje. Deja, kol kas priemonės, kurių buvo imtas ES lygių, iki galo nepasiteisino, jos tikrai m, tokios nedidelės. Uh, Tad manyčiau, jeigu mes to neužtikrintume, tai tada BŽUP reforma neduos mums norimų rezultatų. Be to, ministre, jūs kalbėjot ir apie šeimų ūkius. O 2014 metai paskelbti šeimų ūkininkavimo metais. Todėl labai svarbu, kad mes pasigilintume ir į šį mm, žemės, bendrosios žemės ūkio politikos e, aspektą. Mes čia kalbam ne vien tik tai apie pajamų užtikrinimą tokiems ūkiams, mes kalbam apie tradicijas, istorinę, istoriją, žemės, tokiuose žemės, šeimų žemės ūkiuose užtikrinamos darbo vietos ir kiti teigiami dalykai. Tad e, iš tikrųjų iš tikrųjų reikėtų toliau tobulinti, e, remti šeimų ūkininkavimą ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Mano paskutinis klausimas susijęs su salomis. Čia turiu galvoje pozai specifinę e, bendrosios žemės ūkio politikos programą skirtą e, atokiausiams regionams. E, ir komisija dabar pateiks pasiūlymą kovo mėnesį. Turiu galvoje naująjį posėjį reglamentą. Šiaip jau dabartinė posėjį programa pasiteisino, tik tai vienintelė jos problema nepakankamas finansavimas. Viso, niekada tų lėšų paprastai nepakanka. Tačiau tyrimai parodė, kad programa tokiausiuose regionuose tikrai pasiteisino. Tad, ponė ministrė, norėčiau jūsų paklausti, kokia pirmininkaujančiosios Graikijos pozicija e, dėl pozai programos, nes kol kas e, klausimas yra atviras. Ir turiu pasakyti, kad atokiausių regionų e, ūkininkai baiminasi, kad e, galimi tie pokyčiai programos iš tikrųjų bus jiems nenaudingi. Tad norėčiau Jums palinkėti sėkmės, ypač žemės ūkio e, politikos rytie. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Arens Garcia. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Naudodamasi progą norėčiau padėkoti, e, padėkoti e, Graikijos ministrui už tai, kad jis atvyko pas mus, kad išdėstė pirmininkavimo prioritetus. Norėčiau sugrįžti prie klausimo, kuris dabar aptarinėjamas Europos parlamente. Jūs paminėjot reglamentą kaip e, būtent e, vieną svarbiausių prioritetų e, dėl, ir sieksit, sieksit šiaip jau pritarimo, bet kita vertus mūsų kadencija jau baigėsi. Ir norėčiau paklausti, ar jūs tikrai tikitės pasiekti susitarimą su čia Europos parlamente, nes komitete bus balsuojama dėl to reglamento pasiūlymo kovo mėnesį, po to balsavimas plenarinėje sesijoje vyks e, balandžio mėnesį, tad mums reikia irgi tam tikrų, e, aiškiau suvokti visą padėtį prieš e, naujuosius rinkimus į parlamentą. Ačiū ir toliau žodį suteiksiu ponui Jarui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ministrui. Aš turiu trumpą klausimą jums. Jūs minėjot, kad vienas svarbiausių jūsų pirmininkavimo prioritetų tai e, visiškas žemės BŽUP reformos užtikrinimas, turiu galvoje e, teisės aktus. Bet e, kita vertus biurokratijos mažinimas ar tais e, teisės aktais e, realiai bus e, sumažinama biurokratinė našta ūkininkams. Ar priešingai, iš tikrųjų juos prieimus, įgyvendinimo aktus prieimus, ūkininkams bus užkrauta dar didesnė biurokratinė našta. Mes parlamentarai būsime irgi tada prie jos prisidėję. Tad reikėtų iš tikrųjų siekti kad BŽUP reforma vyktų, tai yra ūkininkams neužkrautų papildomos biurokratinės naštos. Pirmininkas, ponė ministrė, dabar aš norėčiau, kad jūs atsakytumėt į klausimus. E, būtent norėčiau paklausti e, jūsų apie tai, e, kaip krizė paveikė e, Graikijos žemės ūkį, tad išgirdom tikrai nemažai e, Europos parlamento narių klausimų, tad žodį suteiksiu ministrui, prašom. Dėkoju. Pirmininkė, pabandysiu atsakyti į visus užduotus klausimus. Pradėsiu nuo pirmojo, kurį uždavė ne vienas kalbėtojas klausimo dėl deleguotojų aktų ir ką mes darysime su jais. Kaip jau minėjau, deleguotojų aktų tvirtinimas yra tai, ko siekia ir komisija ir taryba. Tikiuosi, kad ir Europos parlamentas. Tam, kad nekiltų jokių problemų dėl naujosios žemės ūkio politikos taikymo nuo 2021 15 metų sausio pirmosios dienos. Tai, aš manau, visų trijų institucijų tikslas. Pirmininkaujantį Graikiją sausio 13 dieną surengė diskusijas tuo klausimu ir valstybių narių delegacijos išsakė nemažai susirūpinimų, susirūpinimu. Taip pat ir Europos komisijoje vyksta vidinės diskusijos. Na ir galiausiai bus parengtas deleguotų aktų paskutinis variantas, kuris bus pateiktas ir tarybai, ir parlamentui. Kaip minėjau savo pasisakymę, tikiuosi, kad at, ka, sugebėsime atsižvelgti ir į valstybių narių, valstybės narės neraminančius klausimus, ir į parlamentų rūpimus klausimus. Uh, ir tikiuosi, kad nereiks mums e, deleguotų aktų atmesti. Ūkininkai Europoje nusipelnė stabilios darbinės aplinkos, aš manau, kad visi Tai minėjote valstybėms narėms taip pat reikalingos e, aiškios galutinės taisyklės, kad jos galėtų rinktis. Rinktis taip, kad tai būtų palankiausiai jų žemės ūkio sektoriui kurti kaimo plėtros programas, žemės ūkio programas, e, perkirti lėšas iš vieno ramščio į kitą. Jūs puikiai žinote, kad jeigu bus atmestas šis pasiūlymas dabar, tuomet nebus jokių galimybių iš naujo siūlyti tuos teisės aktus dar šios kadencijos e, komisijai. komisijai. Taigi aš manau, kad visi tai supranta ir tai atsižvelgs. Toliau kalbant apie augalų ir gyvūnų saugumą ir žemės ūkio maisto grandinę. Mes minėjome augalų dauginamąją medžiagą. Na ir pirmininkaujantį Graikiją, kaip aš jau sakiau, ketina ir tikisi padėti pagrindą tolesniems diskusijoms ir dėryboms. Mes suprantame, kad yra uh, E, neraminančių klausimų ir parlamentarams, frakcijoms rūpimų klausimų. Na ir taryba dabar analizuoja tą pasiūlymą ir jo galimus poveikius. Ir tas tikrinimas, ta na, analizė yra labai svarbi, nes pasiūlymo tikslas modernizuoti ir supaprastinti detalės gausias priemonės, kurios galiojo gausybę metų. Aš aišku sutinku, kad darbas laukia nemažas, nes teks parengti aiškias taisyklės, reiks užtikrinti teisinį aiškumą ir saugumą. Tikimės, kad tos taisyklės taps aiškesnės deleguotose aktuose. Dar vienas klausimas, kuris buvo paminėtas, tai klonavimas ir klonuoti gyvūnai. Diskusijos taryboje dar nėra prasidėjusios ir daugiau matyt nelabai ką ir galėčiau pridurti. Tačiau pirmininkaujantį Graikiją ketina tikrai tas diskusijas pradėti. Toliau kalbant apie ekologiškus produktus. Ekologiška gamyba yra labai svarbi maisto gamybos sistema, kuria labai domisi ir mūsų vartotojai, kur ypatingai tie, kurie renkasi ekologiškus produktus. Daug valstybių narių pasisako už tai, kad reiktų supaprastinti dabar veikiančius teisės aktus šioje srityje. Taip pat ir Europos komisija pripažino, kad yra neigiamų pusių, neigiamų elementų dabar veikiančiuose teisės aktuose. Taigi mes sveikiname Europos komisijos ketinimą pateikti naują pasiūlymą kovo mėnesį ir esame pasirengę kiek įmanoma daugiau pasistumti į priekį. Bet kokia pažanga šioje srityje bus naudinga ir Europos vartotojams ir ekologiškai žemdirbystė ir ūkininkavimui. Toliau kalbant apie pieninkystės sektorių. Aš apie jį irgi kalbėjau ir kaip sakiau, mes išanalizuosime visus pieninkystės paketo aspektus. 14 metų birželio mėnesį yra, bus pateikti pasiūlymai ir mes ketiname pradėti diskusijas dar pirmajame 14 metų ketvirtyje kur bus kalbama apie pinkystės sektoriaus ateitį. Norėčiau priminti, kad tais klausimais kalbėjomės konferencijoje, kurią surinkė Europos komisija rugsėjo mėnesį, dar 13 metais. Na ir tos konferencijos rezultatai buvo pristatyti tarybai. Gruodžio mėnesį Ypač daug dėmesio skiriame tam, kad reikia skatinti žemės ūkio gamybą mažiausiai palankiose regionuose. Ypatingai į tuos regionus reikia atsižvelgti naujoje BŽUP. Vienas iš naujosios BŽUP reformos tikslų ir yra išsaugoti žemės ūkio gamybą mažiausiai palankiose ūkininkavimui zonose ir labiausiai nutolusiuose regionuose bei kalnuotose vietovėse. Kažin ar reiktų jums e, priminti, kad pienas ir pininkistės sektorius yra labai svarbus, vyks orientacinės diskusijos. Dar mūsų pirmingavimo metu ir esu įsitikinęs, kad tas klausimas bus keliamas ir per kitą kadenciją. Toliau biologinės technolo, biotechnologijos ir nauji, nauji produktai, jūs minėjote kukurūzus 1507. Jūs tikriausiai žinote, kad nuo 2010 metų ES nepatvirtino, nepritarė jokiam, jokiems genetiškai modifikuotiems organizmams, jokioms genetiškai modifikuotams kultūroms. Amflora bulvė buvo paskutinė rūšis ir irgi buvo atmestas, em, atmesta paraiška, tą padarė Teisingumo teismus ir Monsanto 810 kukurūzai yra vienintelė leidžiama rūšis. Tiksliau, tai yra ta rūšis, kuri dar nėra įtvirtinta galutinai, kur prašymas dar nėra apsvarstytas. Kalbant apie kukurūzus 1507, po teisingumo teismo sprendimo buvo pateiktas mums preliminarus sprendimas ir mes, kurie apie tai kalbėjomės, šiandien kalbėjomės ir techninės grupės susitikime ir po to vėl korepero lygmenių penktadienį kalbėsimės ir tada ten valstybės narės ir galės pasakyti, ką jos ketina daryti su šia kultūra. Ir žiūrėsime, ar valstybių narių pozicijos nepasikeitė. Taigi, kaip žinote, tas procesas yra įprastinis, standartinis, egzistuoja tam tikros taisyklės taryboje, kurių reikia laikytis. Ir pirmininkantį valstybė čia nieko pakeisti negali. Tų taisyklių mes negalime nepaisyti. Nežinau, ar, ar į visus klausimus atsakiau. Panašu, kad dar vienas klausimas buvo iškeltas dėl pozė iniciatyvos skirtos saloms. Pirminkaujantį Graikiją, žinoma, jautriai labai reaguoja į tokius klausimus. Kalbant apie mažiau palankius ūkininkavimui regionus ir labiausiai nutolusius regionus. Ir kadangi, ponė, jūs minėjote mano šalį, tai aš pasakysiu, kad nors mano šalis ir nėra maža, bet e, sistemų ir produktų įvairovė yra didžiulė. Žemdirbystė ūkininkavimas mažoje saloje skiriasi nuo ūkininkavimo kalnuotose vietovėse. Ir egzistuoja taip pat įvairių aplinkosauginių, klimatinių sąlygų. Ir dėl to produktų ir kokybė ir mastai ir kiekiai skiriasi. Tas pats pasakyti nėra apie Graikiją, yra apie visą Europos Sąjungą. Įvairovė milžiniška. Yra daug įvairių žemės ūkio sistemų ir įvairios kokybės produktų. Ir mes manome, kad tai tam tikra prasme yra Europos Sąjungos strateginis pranašumas. Neoficialioje ministrų taryboje, kuri vyks Graikijoje, gegužės 4-6 dienomis, mes ir ketiname pakalbėti šiuo klausimu. pakalbėsime apie taip, kaip, kaip būtų galima pasinaudoti tą įvairovę ir paversti ją strateginiu privalumu. Dėkoju uždėmesi. Dziękuję, panie przewodniczący. Labai ačiū už pateiktą informaciją, už atsakymus į mūsų klausimus. Tad dabar belieka Jums palinkėti sėkmingo, vaisingo darbo ir tikrai, kad netrūktų energijos. Nes, kaip jau buvo minėta, tikrai Jums tenka toks ypatingas laikotarpis, per kurį, per kurį teks priimti dar e, nemažai sprendimų, e, kartu trūkstant laiko. kalbam apie laikotarpį tarp e, dviejų kadencijų parlamento, tačiau vis dėlto e, tas laikotarpis iš tikrųjų daug paveiks ES ateitį kartu ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kai kalbam apie bendrąją žemės ūkio politiką, tai dažnai pamirštam klimato ekonominius skirtumus Ir kaip tik dėl to, e, ne, dėl to ne visada, ne visada e, lengva pasiekti tinkamų e, visiems sprendimų, kurie būtų neproblemiški. Tad tikrai dar kartą labai ačiū, ponė ministrė, kad atvykot ir dar kartą noriu palinkėti Jums kuo geriausios sėkmės. Tad tokiu būdu mes baigiam baigiam aptarinėti pirmąjį popietinės darbo tvarkės dalies klausimą ir dabar atsisveikinam su svečiu ir tą progą padarysim minutės pertraukėlę. Thank you.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 E, pereiname prie vieno iš paskutinių darbo tvarkės punktų. Tai yra seminaras priemonės ūkių lygmenių skirtos sumažinti šiltnomio efektą sukeliančias dujas, kurias išskiria ES žemės ūkis. E, B. E, politikos departamentas parengė medžiagą šiam seminarui. ir jis surinktas mūsų komiteto prašymu. Taigi norėtume padėkoti Jums už tai, kad e, Jūs parengėte mums, suorganizavote šį seminarą. Kaip žinome, klimato kaita yra labai dažnai svarstoma tema Europos Sąjungoje, Europos parlamente ir taip pat e, tai kelia didelių iššūkių žemės ūkiui mūsų reikės ateinančiais metais spręsti klimato kaitos problemas. Šiandieną pas mus lankosi ekspertai, specialistai ir norėčiau kviesti visus tris pona Hordi Domingo, pona Nikola Metairi ir taip pat pona Silvan Pelera. Suteiksiu žodį svečiams. Aš suprantu, kad jūs tarpusavės sutarsite, kas kalbės pirmas. E, bet pirmiausia, tikriausiai turėčiau suteikti žodį ponui Domingo. Žodis jums. Ir prašyčiau jūsų kalbėti ne per nelyg ilgai, nes kartais ekspertai ir valandą kalba, bet mūsų komitete tiek laiko negalim suteikti. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad pakvietė mus pristatyti mūsų darbo rezultatus. Jūs matote tyrimą prieš save, tai yra e, analizė e, ir ten kalbam apie tai, kaip galima būtų sušvelninti šiltnamio E, efektą sukeliančių dujų emisijas. Mes bendravome su e, įvairiomis valstybės narėmis, jų institucijų vadovais apie bendrą žemės ūkio reformą, e, kadangi vyko keletas tokių reformų ir uh, visų reformų metu buvo akcentuojama kova su klimato kaita. Šios reformos metu akcentuojama buvo klimato kaitos padarinių sušvelninimas. Mes e, galvojame apie priemonės tiek pirmame, tiek antrame e, ramstie ir kol kas neaišku, kokį poveikį turės tos priemonės ir priklausys viskas nuo to, ar tos priemonės bus iš tikrųjų taip dėgiamos, kaip kad yra apibūdinta ir valstybės narės sieks jas įtraukti pirmiausiai į antrąjį ramstį. Valstybės narės turės lankstumo galimybę ir e, tai yra asmenis dalykas, kuris leis mums pamatyti, ar tai yra privalumas ar trūkumas kovojant su klimato kaita. Šis pranešimas yra susijęs su e, LIFE e, projektu Penki e, partneriai iš keturių valstybių narių dalyvavo tyrime. Mes bandėme e, nustatyti, kokios veiksmingiausios yra e, pasiekmių klimato kaitos švelnimo priemonės žemės ūkio sektoriuje. Žiūrėjome įvairias priemonės, įvairias vertinimo priemonės, kurios egzistuoja Europos Sąjungoje. Ir praktiškai žiūrėjome į realius duomenis į daugiau kaip 120 ūkių, kuriuose yra taikomas skirtingos gamybos sistemos. Diagramoje e, e, matome, kad e, emisijos siemas su tiesioginė, netiesioginė energijos vartojimu. Visos emisijos yra e, apskaičiuotos pagal tarptautinius standartus ir metodus. Matote, kokios šal, šalis dalyvavo mūsų tyrime. E, tai yra didžiausios šalis, kuriuose išplėt, žemės ūkis didžia, didžiausią dalį užima. Ir e, mes akcentuojame taikomojo pobūdžio darbus e, savo tyrime. Mes metus vykdėme tyrimą, sekėme, kaip vyksta darbas ūkiuose, atlikome uh, analizę ir e, įvertinome, kaip taikomos tos švelninamosios e, priemonės keičiantis metų laikams. Pirmiausiai žiūrėjome į priemonės ir paskui vertinome, kaip sėkmingai jos veikia. Galiausiai mes išanalizavome visus rezultatus ir uh, E, taip pat apibūdiname 12 priemonių, kurias būtų galima sugrupuoti, taip kaip kad ir matote dabar. Galima švelnimo e, priemonės e, taikyti, galvijams taikomas, pavyzdžiui, energetikai taikomas priemonės ir E, žemų e, CO2 emisijų e, priemonės žemės ūkėje, aplinkos, taip pat aplinkosaus priemonės. Tai yra lankščios priemonės. Ūkininkai gali pasirinkti priemonės, kurios tinka jiems labiausiai. Priemonės, kurias jiems būtų lengviausia gyvendinti savo ūkiuose. Taip pat matote e, rezultatus, e, apibūdiname savo išvadas čia ir e, apibrėžime techninius tikslus. Pagal šiuos techninius tikslus mes paskui identifikavome gamybos sistemas, kurioms būtų taikomos tam tikros priemonės ir e, galimas šiltnamio efekto e, dujų sumažinimas pagal kiekvieną iš tų priemonių. Mes taip pat bandėme įvertinti aplinkosaugos sinergijas tokių priemonių ir tai labai svarbu. Parlamentas dar mūsų paprašė ir atlikti kitų užduočių. Būtent paaiškinti, kokios priemonės naujoje bendroje žemės ūkio politikoje geriausios būtų toms priemonėms e, e, gyvendinti ir taip pat buvo paprašyta alternatyvių priemonių ir ar tai nekeltų, pavyzdžiui, problemų ūkininkams įgyvendinant tai, kas numatyta jau dabar. Uh, Mes žiūrėjome, pavyzdžiui, ar lengva nacionalinė Europos, e, Europos administracijai stebėti, kaip yra įgyvendinamos tokios priemonės ir kiek e, kainuotų tai, kokie e, trūkumai būtų tokių priemonių. Ir mes sudarėme tokį prioritetinį sąrašą. Yra trys svarbiausi dalykai, kuriuos reikia akcentuoti čia pirmiausiai, ar priemonės yra pakankamai plačios kiekvienam ūkiui, kiek kainuoja. Ir trečias dalykas, ar bus labai sunku ūkininkams įgyventintas priemonės. Matote dabar lentelę. Tikriausiai negalėsite perskaityti visko, kas e, matosi ekrane, bet trumpai tai susumuoja mūsų darbą, žiūrint visas, vertinant visas priemonės. E, pagal kiekvieną priemonę e, yra įvertintas potencialas mažinimo emisijų, taip pat yra tikslai ir kiti kriterijai. Aš trumpai pristatysiu šias priemonės. Pirmiausia, agronominės priemonės. Pirmoji yra azoto pusiausviros užtikrinimas e, ūkių lygmenių pas žiūrint, kiek yra, pavyzdžiui, e, azoto kiekviename ūkėje ir koks yra tikslas. Ir taip pat tai yra e, po derliaus nuėmimo atliktas vertinimas ne prieš. Antras. Antras rytis priemonė tai yra ankštinės daržovės e, ariamoje žemėje, tai yra išsaugojimo priemonė Ir kitas dalykas yra apsaugos e, žemės ūkis, tai yra ne tik tai kažkokios technikos naudojimas, bet ir e, ilga sėjomaina, e, užsėjimas, užsonimas daržovėmis ar žole. Tai nėra tik tai e, tiesioginis sėjimas naudojant techniką, nes e, tai nesušvelnina priemonių. Toliau e, masiškai užsėjamos daržovės, kurios yra, tai yra kultūros, kurios yra paplitusios, kitas, dalyk, kitas rytis, e, gyvulininkystė, e, mėšlo saugojimas, taip pat varstimas mėšlo laukuose, bio dujos ūkių lygmenyje įvertina taip Ir ši priemonė yra labai svarbi, naudojamos ne energetinės kultūros, o e, mėšlas, organinės e, trašos. E, biomasė, jos naudojimas energijos priemonių srityje, e, naud, kūrui naudojimas biomasės yra Prancūzijoje eksperimentai e, vykdomi naudojant biomasę ir kai kur e, pieninkystės ūkiuose. Dar kita priemonė žemų CO2 emisijų žemės ūkius. E, žiūrėdami į praktinę patirtį, matome, kad jeigu ūkininkams yra pateikiamas sąrašas, baigtinis įvairių priemonių, tai jiems bus sunku jas įgyventi dėl, pavyzdžiui, ekonominių problemų, techninių dalykų. Ir geriausias būtų būdas e, pateikti ilgą sąrašą, gal bendrąją sistemą ir tokiu būdu bent jau keletas e, iš tų priemonių būtų e, laipsniškai įgyvendintos. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai. sveiki. Jūs matėte, kaip mes vertiname įvairias sritis. Dabar pasižiūrėkime į Valencijos regioną Ispanijoje e, poveikį šiltnamio efekto dujų e, apelsinų ir mandarinų sektoriuje. Kairėje pusėje matote vienus rodiklius, ir matote, kie, kokį poveikį turi e, šiltnamio efektą sukeliančios dujos e, pagamintų produktų kokybei skirtinguose ūkiuose e, kur taikoma skirtinga žemės ūkio praktika, skirtingi metodai. Ir matome, kad nuo vieno iki penkių yra skirtumas kiekio išskiriamo šiltnamio efektų dujų. E, Jeigu pasižiūrėsime į mėlynus e, kvadratėlius, tai yra priemonės, kurios įgyvendinamos ir e, buvo kalbam apie techninius, apie kitus elementus e, tų priemonių ir jos buvo įgyventos ir e, strėlės rodo, e, koks buvo, kokio buvo poveikio pasiekta įgyvendant vieną ar kitą priemonę, mažinant šiltnamio efekto dujų emisijas pagal tam tikras įgyvendintas priemonės. Ir Taip pat e, priemonės tos e, kiekvienam ūkija yra labai skirtingos, e, skirtingi metodai taikomi. Pirmoje lentelėje matote ūkius, kuriuose auginami apelsinai, yra siekiama įvairių priemonių priemonių pagalba sumažinti emisijas, užtikrinant azoto pusiausvyrą, taikant kitas sistemas, pavyzdžiui, e, drekinimo sistemas, lašinant vandenį, e, laistant plačiai plotus ir ne visuomet visi veiksmai ir priemonės yra vienodos ir mm, taip pat nevienodai yra E, pasiektas efektas, mažinant šiltnamio efekto e, dujas, kai kur 10 procentų, kai, lyginant su pradinė padėtimi. E, Vokietijoje mes pasižiūrėjome į ūkius, kuriuose auginami obuoliai. Šiek tiek skirtiname kontekste vyksta veiklai ir taikomos vairios priemonės, pavyzdžiui, naudojamas uh, naudojamas šildymas iš atliekų, užtikrinant saugyklose vėsų orą ir tai taip pat leidžia užtikrinti veiksmingai sumažinimą emisijų. Dėl e, kitų kultūrų, įprastinių kultūrų, e, yra įvairių taip pat priemonių. E, Prancūzijos pietuose žiūrėjome, kokia praktika yra taikoma ūkiuose, kurie kenčia nuo labai rimtos erozijos. Ir vyksta įprastinė žemės ūkio veikla, bet taip pat koncentruojamasi ties dviejomis, trijomis kultūromis, kurios skirtos tam, kad būtų sumažinta erozija, yra uh, žeminės, vasarinės kultūros. Ir bandoma tokiu būdu uh, sumažinti dirvos eroziją ir uh, tai daroma apsėjant plotus tam tikromis kultūromis. Kitas dalykas vertinimas pritaikius poveikio tų įvairių priemonių. Matote kairėje grafiką, e, kuriame mm, parodyta, kaip e, atrodo energetikos profilis ūkių ir kaip tai susiję su šiltnamą efektą sukeliančių dujų emisijomis. E, mes lentelėje išdėstėme, parodėme visas priemonės, kurios yra naudojamos E, pavyzdžiui, e, kaip naudojamos kultūros, kurios skirtos plotams užsėti, e, taip pat kaip naudojama ankštinės kultūros sėjomainoje. Ir kiekvienas iš tų veiksmų turi poveikio mažinant šiltnamio efekto dujų emisijas. 30 procentų energetikos mažiau reikia e, pritaikius tam tikras priemonės šiame sektoriuje. Ir e, galime pasakyti, kad visos įvairios priemonės e, leidžia užsitikrinti didesnį kiekį organės medžiagos dirboje ar tai būtų nuolatinės kultūros ar kitos kultūros yra įmanoma užtikrinti švelninantį e, poveikį nuo 10 iki 40 e, procentų, nors viskas priklauso nuo pačios situacijos, tie procentai gali būti labai skirtingi. E, taip pat reikia atlikti platesnį vertinimą atsižvelgiant į vertinimo priemonės. Reikia e, įvertinti, kokios priemonės būtų veiksmingiausios mažinant šiltnamio efekto dujų emisijas. Ir reikia nepamiršti, kad yra įvairių priemonių Europoje, pavyzdžiui, egzistuoja e, tam tikra programa Tai yra e, carbon calculator, e, kuri leidžia įvertinti, kiek yra išskiriama e, emisijų. Yra ir kitų iniciatyvų įvairiose valstybėse narėse, kurios leidžia įvertinti, kiek išskiriama tokių emisijų ir jos leidžia įvertinti dabartinę padėtį ir paskui padeda uh, ūkininkams uh, apsispręsti, kokias reikėtų taikyti priemonės, kurios uh, ilgainiui leistų uh, sumažinti šių dujų poveikį. Šioje lentelėje matote įvairių priemonių rinkinį, kurios buvo išanalizuotos mūsų ataskaitoje. Mes bandėme prioritetinės nustatyti. Uh, priemonės. E, pirmiausia, matome, matome kairėje e, kaštus nuo neutralių iki neigiamų, kas yra taikoma ir kas, pavyzdžiui, galėtų būti naudinga ekonominė prasme ūkininkams. Ir e, yra išvarytos priemonės, kurios yra brangiausios įdėkti. Toliau matote kitą rodiklį E, kuris susijęs su techniniais sunkumais įgyvenant priemonės ir e, kurios reikalauja papildomų išlaidų iš ūkininkų, kad jos būtų įgyventintos. E, šešios, šešios pirmos eilutės rodo pirmąją grupę priemonių, kurios gali būti nesunkiai gyvendamos ūkininkų, kurioms reikėtų mažiau pagalbos ir kurios kainuoja netiek daug. Taip pat yra e, dvi priemonės, e, kurios susijusios su e, azoto pusiausvės užtikrinimu, pavyzdžiui, nes tai yra gana nebrangi priemonė ir mažinant CO2 emisijas, kita priemonė, kuri nereikalauja dėlių sąnaudų. Toliau Galime kalbėti apie mėšlo saugyklas, apie fotovoltinės instaliacijas, kur kas brangiau kainuoja tokios priemonės jų gyvenimas ir tai jau yra susijęs su kur kas didesniais e, siekiais, mažinant e, emisijas žemės ūkio e, sektoriuje. Kitos priemonės susijusios su kultūromis, kuriomis užsiemi tą didelį plotai. E, taip pat e, tai yra priemonės, kurios leistų gana stipriai sumažinti emisijas, bet jas įgyventinant e, reikia kur kas daugiau investicijų, jos yra kur kas brangesnės. Šių dabar pateiksiu Jums išvadas įvertinę dabartinę padėtį. Galime sakyti, kad yra įmanoma užsitikrinti sumažinimą mm, e, šiltnam efekto e, dujų nuo 10 iki 40 procentų. Reikia tik tai taikyti lankščią sistemą ir ES e, lygmenių taikant priemonės žemės ūkija mm, gali būti naudinga Reikėtų, pavyzdžiui, e, taikyti įvairias priemonės, kurios skatintų ūkininkus e, dirbti taip, kad būtų sumažintos emisijos. E, mes matome, kad yra sinergija tarp įvairių priemonių O dėl bioįvairovės yra tikrai e, įmanoma rasti daug sinergijų. Ir taikant e, bendrą žemės ūkio politiką, ją gyventinant, e, galime galvoti apie įvairias priemonės, kad būtų galima e, įvertinti, ar jos yra naudingos ir kokį poveikį jos turi. Ačiū ir jeigu bus klausimas, pasirengęs juos atsakyti. Państwa proponuję, abyśmy wysłuchali trzeciej prezentacji. Labai ačiū. Labai ačiū. Dabar siūlau pirmą išklausyti trečio E, trečio e, pristatymo, e, suteiksiu žodį ponui Peleran ir tada bus galima pateikti klausimų iškart visiems trims prelegentams. Niekas neprieštarauja tokiai darbo tvarkai, tai dabar išklausykim trečio pranešimo, o po to tada vyks diskusijos. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, labai ačiū, kad sudarėt man progą e, pakalbėti šiuo klausimu. Aš esu Silven Pelleran, dirbu INRA institute, būtent žemės ūk, Prancūzijos žemės ūkio tyrimo institute. Ir dabar norėčiau Jums pristatyti mūsų tyrimo rezultatus. Tame tyrime dalyvavo e, tikrai dešimtis kolegų. Tyrimo tikslas buvo nustatyti tokias priemonės, kuriomis būtų galima sumažinti šiltname poveikio dujų išmetimus Prancūzijos žemės ūkija. Čia e, pirmiausia pateiksiu E, tam tikrų e, skaičių. E, čia pirmiausia pradėsiu nuo priemonių sąrašo. Priemonių, kuriomis būtų galima sumažinti šiltnamio poveikio dujų išmetimus žemės ūkyje. Ir tos priemonės vertinamos pirmiausia ta prasme, kiek, kokį turi jo sumažinimo potencialą Čia turiu galvoje milijonai tonų e, šiltnamio poveikio dujų, kurių būtų galima išvengti. Bet to, tos priemonės įvertinamos jų e, kaštų klausimų. E, tad čia, taip, čia tos priemonės vidury išdėstomos. Tad išlaidos gali būti neigiamos jei iš tikrųjų, jei ūkiai tikrai gali pasiekti tam tikrą pelną arba teigiamus. Ir tas e, grafikas, e, tai yra mes prie to grafiko dar grįšim, aš, aš pakomentuosiu jį, tačiau aš pirmiausia norėčiau e, pakomentuoti metodus, kuriais mes vadovavomis. Tad pirmiausia, taip pakalbėsiu. Pirmiausia, E, pakalbėsiu apskritai apie šiltnamio poveikių dujų išmetimų padėtį žemės ūkio sektorijoje Prancūzijoje. Toliau tada e, trumpai aptarsiu dešimt techninių priemonių, ir toliau tada įvertinsiu tas priemonės sumažinimo ir išlaidų klausimų. Ir e, pabandysiu atsakyti į ketvirtą klausimą, kokios bendrosios žemės ūkio politikos priemonės e, galėtų geriausia tikti, e, atitikti tas mūsų nustatytas geriausias sušvelninimo priemonės. Tad šiltnamio poveikių dujų išmetimų e, metinė padėtis, mm, e, tai yra 528 milijonai tonų, e, žemės ūkiui tenka 20 procentų tų išmetimų, o lyginant su 10 procentų ES lygių, tad Prancūzijoje šitie žemės ūkį, ūkija išmetama daug šiltnamio poveikio dujų, nes vėlgi čia dėl energijos dalykų. Tad 20 procentų išmetimų tenka žemės ūkiui. Ir dabar taip galima padaryti. Maždaug 50 procentų susiję su e, azoto e, N2O tiesiog čia turima galvoj azoto trašų panaudojimas. Toliau, 40 procentų dėl to, kad e, atrajotojai išmeta metaną, e, kai e, atrajoja virškina pašarus. Ir 10 procentų yra dėl to, kad sunaudojamas iškastinis kuras žemės ūkio fermose, ūkiuose. Na ir dabar čia, e, tame, tai yra mūsų tyrimo tikslai, dera su tikslais, kuriuos yra nustačiusi mūsų Žemės ūkio ministerija ir aplinkosaugos ministerija. Ir čia mes atrinkom dešimt priemonių, E, kuriomis būtų galima sumažinti išmetimus žemės ūkio sektoriuje ir kartu tos priemonės susijusios su tam tikra žemės ūkio praktika, tai trašomis, žemės dirbimu, pašarais. Ir kartu e, atsirinkom tokias priemonės, e, kuriomis, dėl kurių nereikėtų kažkaip iš esmės keisti žemės ūkio praktikos. Uh, Tad mes tik, tikrai įvertinom tokias priemonės, kuriomis būtų galima iki 10 procentų sumažinti išmetimus. Ir toliau e, dar e, tikslas buvo tyrimo tiesiog įvertinti, kiek, kokį švelninamą priemonį, e, poveikį tokias priemonės galėtų daryti ir kiek būtų galima sutaupyti per numatytą laikotarpį. Uh, Mes dabar įvertinom tarptautinę literatūrą šiuo klausimu ir šios literatūros pagrindų mes atrinko maždaug šimtą tokių priemonių. Mes jas įvertinom penkių kriterijų požiūrių. Pirmiausia, įvertinom, kiek jos dera su mūsų būtent tyrimo bendrais rėmais, aš apie juos pakalbėjom toliau e, vėlgi kiek tos priemonės dera prie mūsų konteksto. Kartu įvertinom ir technologiją, kurios reikėtų dėgiant tokias priemonės, e, kartu patikrinom mokslininkų tiesiog sukauptą patirtį. Tad tos priemonės, kurios dar te, te, te, tebetiriamos, jų mes netrinkom, tačiau jos gali būti nu, įdomios ateityje. Toliau mes įvertinom priemonės e, jų e, tiesiog tinkamumo, jų visuomenės joms pritarimo prasme ir kartu įvertinom tas priemonės tiek, kiek jos nesu, nesikerta ar kertasi su kitais e, svarbiausiais žemės ūkio e, tikslais, politikos tikslais, tokiais kaip, sakykime, vandens išteklių naudojimo ir, ir panašiai. Ir čia mes identifikavom keturias tokias svarbiaus, keturis svarbiausius svertus, taip galima sakyti, dešimt konkrečių priemonių. Ir tos dešimt priemonių toliau pasiskirsto į 26 papriemonės. Tad atlikom tokius apskaičiavimus. Tiesiog e, čia įvertinom kiekvieną priemonę, e, jos e, sumaž, tai yra išmetimų sumažinimo, vienetinio sumažinimo prasme ir po to ją padauginom iš galimų tų priemonių tiesiog spektro visoji Prancūzijos teritorijoje, pavyzdžiui, vertinom visą hektarų skaičių ir tokiu būdu mes tada galėjom įvertinti, kiek potencialiai būtų galima sumažinti šiltnamio poveikio dujų išmetimus iki 2030 metų. Ta mes atlikom kiekvienai priemoniai, bet to mes įvertinom priemonės išlaidų prasme, tai yra kiek jos galėtų padėti sutaupyti žemės ūkiams. Ir tiesiog atsižvelgdami į e, tuos e, neišmestų šiltnamio poveikio dujų tonas. Ta dabar priemonių ir pa priemonių sąrašas. Kur... Pirmiausia, tas svertas. Tai pirmiausia, azoto trašų N2O panaudojimas ir geresnis valdymas. Pirma priemonė, jos tikslas e, tiesiog siekti sumažinti sintetinių azoto trašų naudojimą ir dabar čia naudojant tam tikrą technologiją, aš čia nesileisiu į detalės. Antra priemonė - tiesiog padidinti e, ankštinių daržovių, e, ankštinių daržovių dalį mm, sejomainoje ir tokiu būdu nebereikia, galima tada mažinti azoto trašų kiekį. Trečias, tai anglės e, dvine, dvineginio tas išsaugojimas dirbožėmėje E, tiesiog priemonė, kiek, kiek ją galima to pasiekti. Toliau pan, panaudojimas įvairių kultūrų, e, pavyzdžiui, e, pavyzdžiui, tai yra tam tikrų įvairių kultūrų. Trečia priemonė, tai m, tam tikrų sienų, tvorų, žalių geresnis naudojimas. E, Ir kita priemonė e, ger, e, geresnis e, ganyklų pievų, pievų valdymas. Toliau. Trečias vertas gyvūnų pašarai. Ir čia konkrečios priemonės. Pirma priemonė skirta sumažinti metano išmetimą iš, iš, iš atrajotojų, atrajotojų žarnynų, tiesiog gerinant jų pašarų sudėti. Kita priemonė E, sumažinti azoto e, tam tikrų elementų iš, iš, išmetimą, tiesiog irgi atitinkamai pakoreguojant atrajotojų e, pašarus. Toliau, ketvirta, ketvirtas svertas tai energijos, energijos tiesiog srutų mėšlo perdirbimas ir geresnis energijos panaudojimas dėgiant konkrečius e, tiesiog metanizacijos įrenginius ir tuos vadinamosius švytalus, e, geriau izoliuojant e, fermas pačias, geriau tiesiog valdant mėš, tai yra tvarkant mėšlą ir, ir energijos sąnaudas. Tad dabar E, kokios, e, kaip tos priemonės ir papriemonės, e, kiek jos galėtų būti įdomios. Vėl grįžtu prie tos pirminės schemos. Čia kaip tik įvertinamos išdėstytos tuos 26 papriemonės, kiekviena jų įvardyta būtent vertikaliais žodžiais. Ir čia dabar pirmiausia e, matyti, kiek, kiek jomis būtų galima sumažinti šiltnamio poveikio dujų išmetimus megatonomis, e, būtent kurių būtų galima išvengti per metus. Ir kartu čia e, matyti, kiek būtų galima įvertinti tų priemonių kaštus eurais ir papriemonės e, suklasifikuotos į tris kategorijas. Kairėje pusėje mažiausia kainuojančios ir daugiausia kainuojančios dešinėje pusėje. Tad kairėje pusėje esančios priemonės įvertintos, jos tikrai e, padeda sutaupyti e, ūkininkams, o, o dešiniai pusėje pateiktos priemonės, kurios reikalauja investicijų. Tad dabar pirmiausia, įvertinom bendrą šiltnamio poveikio dujų išmetimų sumažinimo potencialą. Ir čia tiesiog, tiesiog pateikėm tokią supaprastintą hipotezę, kad tris, maždaug 30 milijonų tonų CO2 išvengtų per metus būtų galima pasiekti, jeigu būtų taikomos tos visos priemonės. Tad, kaip sakiau, pas mus maždaug 200, 200 milijonų tonų per metus visoje Prancūzijos teritorijoje per metus išmetama. Toliau, dar ką būtų galima pasakyti šito grafiko. Dėl dabar vėlgi, čia į tris, tris dalis būtų galima padalyti šitą grafiką. Pirmiausia, kairėje pusėje priemonės, kurių poveikis neigiamas, tiksliau teigiamas kur ūkininkai sutaupytų. Čia dabar pažvelgus detaliau, tai e, kokios tai būtų priemonės. Priemonės susijusios su techniniais tam tikrais e, mm, pakoregavimais. Pavyzdžiui, geriau, e, geriau tiesiog doza, dozuojant tra, trašas, geriau dozuojant ir uh, ir formuojant pašarus, kartu geriau izoliuojant e, fermas ir panašiai. Ir tokiu būdu būtų galima išvengti tada šiltnamio poveikio dujų išmetimų ir kartu ūkininkai sutaupytų. Tad tokiu būdu tos priemonės tikrai duotų, duotų tikrai daug naudos. Antra kategorija priemonių - tai priemonės, kurių kaštai, kaštai gana kuklus. Čia būtų galima sumažinti, tai yra, sumaži, tai yra maždaug mažiau negu 25 eurai. Ir čia vėlgi metanizacijos procesų gerinimas, ankštinių daržovių kultūrų geresnis panaudojimas. Tam reikia, aišku, tam tikrų investicijų, turiu galvoje metanizacijos procesus, arba tiesiog reikėtų pertvarkyti, pertvarkyti tiesiog pačius e, žemės plotus, jų paskirti, bet to dėl ta, tam tikrų priemonių gali ūkininkai prarasti dalį pajamų, tačiau Tačiau kita vertus jie laimėtų ta prasme, kad tada tektų sunaudoti mažiau kūro, uh, ir kartu jie galėtų tiesiog dar pardavinėti papildomų produktų, tokių kaip energija, energijos produktų dėl metaniza, metanizacijos procesų pagerinimo. Ir čia labai svarbu paminėti kad tų priemonių šiaip jau tas galutinis poveikis e, priklauso ir nuo to, kiek valstybės dotacijų skiriama. Pavyzdžiui, jeigu dabar neskiriama e, tam dotacijų, tai, tai tada skatinamas tiesiog e, žemės plotų atidėjimai, ne, jų nedirbimas. Ir priešingai, priešingai valstybės dotacijos skatina metanizacijos e, procesų tobulinimą. Tad tai priklauso ir nuo valstybės pagalbos. Uh, Trečia kategorija priemonių, priemonės, kurios daugiausia kainuotų, būtent daugiau kaip 25 eurus už e, toną. Čia pirmiausia tokių žypsnių e, įrenginim įdėgymas ar kartu kitų priemonių, az, azotinimo tam tikrų, e, švelni, azotinimą švelninančių priemonių įdėgymas ar tiesiog tam tikrų priedų primaišymas į gyvūnų pašarus ar e, užsėjimas žemės plotų tam tikrom kultūrom, e, tvorų, žaliųjų tvorų panaudojimas. E, bet kita vertus tai reikštų, jeigu, sakykime, apžel, tai yra įdėgiant tvoras, tai tada sumažėtų dirbamo žemės plotas, sumažėtų kartu gamyba ir tokiu būdu tai, e, tai iš tikrųjų e, tos priemonės, kaip tik dėl tų aplinkybių paaiškinama, kad tos priemonės brangiau kainuotų. Ir dabar mes įvertinom šitas priemonės tiesiog atsižvelgdami į tuos skaičius tonų e, šiltnamio poveikio dujų išmetimų tonų, kurių būtų galima išvengti. su tuo susiję kartu biologinės įvairovės išsaugojimo e, dalykai, vandenų išteklių geresnis tvarkymas. Ir dabar pasistengsiu atsakyti prieš tai pateiktus, tai yra ketvirtą mano pateiktą klausimą, kokie, kokie, kokios bendrosios žemės ūkio politikos priemonės galėtų šiaip jau irgi geriausia dėrėtų e, dėrėtų su mūsų nustatytomis priemonėmis. Turiu galvoje žalinimo priemonės, e, daugiamečių ganyklų išsaugojimas, kartu žemės ūkio kultūrų įvairinimas, ir e, ekologinio interesų zonų išlaikymas, sukūrimas. Tad e, pirmiausia, kai kalbam, taip, čia pirmiausia paminėtina žalinimo priemonė, mes į ją atsižvelgiam. Ir šioje lentelėje aš kaip tik paminėjau e, tris priemonės, kurios geriausia dera su BŽUP, naujosios BŽUP žalinimo priemonėmis būtent e, tos priemonės, e, kurios dera su mūsų tyrime nustatytom geriausiam priemonėm. Tačiau matyti tam tikras tų priemonių e, atitikimas, daugiamečių ganyklų išlaikymas vėlgi yra tokia, vienų, tokia priemonė. Bet to žemės ūkio kultūrų diversifikavimas, aš čia turiu galvoje geresnis ankštinių kultūrų panaudojimas ir be to ekologinio intereso zonų kūrimas, išsaugojimas, būtent apželinant tokias vietoves tvoromis ir panašiai. Na, nu, dabar pasigilinus, tai matyti, kad E, kalbant apie e, ganyklų išsaugojimą, nuolatinių ganyklų išsaugojimą ir geresnį jų valdymą kaip e, CO2 tiesiog, ar, ar anglies tiesiog saugiklas, tai mes vertindami tokią priemonę, mes tiesiog ją įvertinom uh, įvertinom įvairiais e, aspektais, tiesiog e, žiūrėjom, e, kiek tai yra, kokį, kokiais sezonais tas priemonės būtų galima taikyti ir panašiai. Toliau priemonė susijusi su žemės ūkio kultūrų įvairinimu. Ji nėra pakankamai, pakankama kaip po viena, tam, kad būtų galima tiesiog e, savai daugiau skatinti ankštinių kultūrų, e, kultūrų pra, propagavimą. Čia valstybės narės pačios turi tam tikrą veiksmų laisvę, iki 2 procentų lėšų gali skirti e, ankštinių kultūrų būtent gamybai. Toliau, žalinimo priemonė žalinimo priemonė susijusi su ekologinio intereso, intereso zonomis. Tai dera su mūsų priemonė, pagal kurią skatinamos būtent žaliosios tvoros, buferiniai ruožai. Dabar dar e, savo tyrime mes nustatėm irgi keletą panašių priemonių, kurios e, dėrėtų su uh, žalinimo ekvivalentiškumo priemonė, kuri yra BŽUP. Turiu galvoje tiesiog dirbamo žemės plotų mažinimą, e, e, plotų apsodinimą tam tikrom kultūrom, e, geresnį vynogynų, sodų panaudojimą, agro miškininkystės priemonės. Tad dabar gal optimistiškai skambėsiu, kad pagal BŽUP e, priemonę, BŽUP politiką iš tikrųjų septynios priemonės puikiai dėrėtų su tomis mūsų tyrime įvertintomis priemonėmis. Jom, tai yra būtent aremo žemės mažinimas, kartu miškų e, plotai E, vynuogynai, žaliosios tvoros, e, tokios tarpinės kultūros, pakaitinės kultūros, ta tokios konkrečios priemonės iš tų 26, kurias mes nustatėm kaip įdomiausias. Ir dabar Prancūzijos teritorijos mastu mes e, apskaičiavom būtent švelninimo ar sumažinimo poveikį pasinaudojom tokį scenarijų, kuriame būtų numatyta septynios PA priemonės, kurios geriausia dera su BŽUP nu, priemonėmis. Ir nustatėm, kad per metus būtų galima tiesiog sutaupyti 7,5 milijonus CO2. O tai iš tikrųjų yra 23 procentai bendro, bendro to šiltnamio poveikio dujų išmetimų sumažinimo. Ir atrodo, kad e, išmokos už tos žaliosios išmokos, jų poveikis vis dėlto yra ribotas, nes tad, o dabar tam, kad tikrai galėtume galėtume siekti didesnių tikslų, tam, reikia, reik, tam e, reikėtų pasinaudoti ir kitais svertais iš, sakykime, BŽUP antrojo sverto. Dabar žalinimo priemonės iš tikrųjų prisideda prie geresnio anglės išsaugojimo, tačiau vėl jų poveikis nėra jau toks lemiamas e, būtent e, E, azoto e, dujų išmetimui ar, ar kitų išmetalų sumažinimui. Tačiau atveju priemonė pagal, pilmai, pagal pil, pirmąjį ramstį nėra pakankama. Tai viena pastaba. Kita pastaba ir aš jau bebaigęs. Dabar keletas tų priemonių kurios susijusios su žalinimo priemonėmis, tos priemonės suponuoja gana didelius kaštus, ar tuos didžiausius kaštus pagal mūsų grafiką. Ir kartu dėl tų priemonių mažinama kultūra, tai yra gamyba, nes mažinami dirbamo žemės plotai ir kartu reikėtų įdėti daugiau darbo valandų, nes e, tam, kad e, e, apželdintum tvorom ar, ar ar kitais dalykais, tam reikia papildomo, papildomų darbo valandų. Be to, kitos, kitos priemonės, kaip tarpinės tam tikros kultūros, galėtų prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo, erozijos vengimo. Tad jų, tačiu atveju, tos priemonės e, turi keletą tikslų, ne vien tik tai prisideda prie šiltnamio poveikio dujų išmetimų sumažinimu. Dabar galbūt yra ir kitų mechanizmų iš e, antrojo ramščio. Aš nesu specialistas, galbūt yra kitų priemonių, kuriomis būtų galima e, pasiekti šiltnamio poveikio dujų išmetimo sumažinimo. Aš turiu galvoje priemonės e, būtent toje kairėje mūsų grafiko pusėje, kurių, kurios netiek daug kainuotų. Na ir dabar baigdamas. Būtent žalinimo priemonės, tai jomis iš tikrųjų būtų galima uh, Taip, čia septynios iš mūsų nustatytų 26 priemonių, kuriomis būtų galima sumažinti išmetimų, išmetimus ir tai sudaro 23 procentus bendro sumažinimo ir kartu e, būtų galima Ir, bet norint pasiekti e, ambicingų tikslų, reikia vis dėlto pasinaudoti ir e, priemonėmis pagal tuos kitus mano išdėstytus svertus. Labai ačiū uždėmesį. Bardzo dziękuję za wykonane prezentacje. Ačiū už pristatymus. Kiek suprantu, dabar galime užduoti klausimus ir sulaukti jūsų atsakymų. Pirmiausia, Ponas Agnių. Prašau žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Prieš keletą metų aš labai nusivyliau, kai lankiausi tokiame seminare, nes nekažikas pasikeitė. Jeigu tikrai norime kovoti su šiltame efektą sukeliančiomis dujomis, turime išsiaiškinti, kuri kurios dujos ir daugiausiai išmetamos, tai yra vandens garai. Bet jeigu neišspręsime didžiausios problemos, kažin ar vertėtų tada spręsti mažesnės problemas. Niekas nenori sumažinti oro garų kiekį, vandens garų kiekį ore. Ir jeigu išimsime šį rodiklį, tuomet e, bus sudėtinga kovoti su kitais. CO2 emisijos yra labai nedidelės lygnant su vandens garais. Ir jeigu norime dabar bandyti mažinti CO2 emisijas, mes panašu, kad nesuprantame, kad CO2 emisijų, kuo daugiau jų yra atmosferoje, tuo daugiau auga mūsų kultūros, nes jos sugrįžta į augimo procesą. Taigi, klausydamas to pristatymo supratau, kad yra ir sutapimų, ir prieštaravimų. Sutapimas yra štai koks. Bent jau bandant mažinti CO2 emisijas, jūs ieškote būdų, kaip būtų galima sumažinti energijos naudojimą ūkiuose. Tai yra naudinga, gerai ir tai pateisinama. Tačiau prieštaravimas yra tikrai uh, didžiulis, nes čia žaliųjų lobistai sako, kad mes privalome sumažinti CO2 emisijas atmosferoje, turime mažinti dirbožėmio eroziją, kūro naudojimą, turime daugiau ankšnių kultūrų auginti ir pesticidų kiekį mažinti, tačiau mokslininkai surado sprendimą – genetinė inžinierija, augalų modifikavimas, o žaliųjų lobistai visiškai pasisako prieš tai ir vienintelė priežastis, kurią jie pateikia, yra štai kokia – didelė įmonė gali iš to pasipelnyti. Taigi, jeigu pažvelgtumėme į dirbožėmio eroziją, jeigu nenaudosime dirbožėmio, jis ir nebus ir erozijos. Jeigu nebus genetiškai modifikuotų technologijų, negalėsime atsikratyti pikdžolių. Ir taip pat to, tokiu būdu sumaž, sumaž, sumažintumėme kur, kuro naudojimą dabar ankšnės kultūros. Uh, netoli Noridžio, ten, kur aš gyvenu, buvo atlikti tyrimai. Bilas Geitsas daug paukojo tam, kad ankštinės kultūros būtų keičiamos grūdinėmis kultūromis. Puiku, jeigu mes norime auginti daugiau ankštinių kultūrų, turime paremti tokių mokslininkų darbą. Na ir galiausiai pesticidai. Uh, žaliesiems jie nepatinka, jūs irgi juos minėjote, tačiau jeigu naudosite šią technologiją, pesticidų kiekį sumažinsite. Taigi galiausiai žaliųjų lobistai turės susitaikyti su šiais baisiais prieštaravimais, nes jie tikrai akivaizdūs. Dar buvo minėti, minėtos tarpinės kultūros. Norint jas sėkmingai auginti, reikia, aišku, naudoti trašas. Jūs auginate tas kultūras, kad emisijų būtų mažiau, bet naudojate trašas ir taip emisijos didesnės yra. Nepanaudotas azotas iš ankstesnių kultūrų gali būti e, vėl panaudojamas dirbožėmėje, kai jis yra suariamas ir tada e, tas azotas nepatenka į vandens sistemą. Galiausiai baltymų kiekiai. Aš auginu paukščius ir paukščiai turi gauti pakankamai baltymų. Mytybos specialistai jau 50 metų bando surasti teisingą balansą. Trečdalis sojos, sojos pupelių ir likusi dalis žolės. Jeigu sojos pupelės būtų naudojamos, mano vištos sudės ne 6,5 kiaušinio, bet 6, gal net 5 ar 4 kiaušinius per dieną. Tada man reiks daugiau paukščių auginti, kad aš galėčiau kompensuoti tuos kiaušinius. Taigi, čia matome, kad baltymų kiekis nesumažėja. Tiesiog daugiau paukščių tuos baltymus suvartoja. Taigi aš tikrai esu labai nusivylęs tuo, kas vyksta. Uh, Ir aš noriu atsakymo iš žaliųjų lobistų, jeigu jūs rimtai kalbate apie tai, kad reikia mažinti energijos naudojimą ūkiuose, turite galiausiai pritaikyti genetiškai genetinio modyfikavimo technologijas. Ačiū. <clears throat> Bardzo dziękuję. To właściwie była kolejna prezentacja. No, ale... Ačiū. Tai buvo dar vienas pristatymas. Kodėlgi ne? ponas Kopulas Šantos, kitas kalbėtojas sąraše, o po to ponas Hauslingas. Aš nenorėjau užduoti klausimų, nes man pavyko labai didžiai perskaityti studiją ir aš atidžiai išklausiau to pristatymo apie įvairias galimybės. Na, mums politikams labai paprasta užsibrėžti tikslus ir bandyti jų pasiekti arba užsitikrinti konsensusą, bet e, tai, kaip tų tikslų pasiekti, yra aktualiausia problema ir aš džiaugiuosi, kad jūs e, ieškote tų sprendimų ir jūsų priemonių ir įvairių elementų sąrašas yra labai ilgas. Kai kurios tos priemonės yra akivaizdžios, mums labiau jos buvo žinomos, kitos mažiau žinomos. Taigi aš noriu Jūs pasveikinti ir pasakyti, kad jūsų darbas yra labai naudingas. Turėčiau vieną klausimą užduoti, nes ne, ne visiškai supratau tai, ką jūs sakėte apie CO2 ir miškus. Ar yra kitų būdų, kaip būtų galima saugoti CO2 e, dirbožėmyje, ne vien tik tai sodinant miškus? Gal yra kitų būdų? Dėkoju. Ponas Hauslingas dabar pasisakys. Ir dar laukiame kitų kolegų pasisakymų. Aš nesureaguosiu į savo kolegos pasisakymą, kažin ar reikia tą padaryti, bet turiu klausimą jums. Jūs kalbėjote apie priemonės ūkių lygmenių, ką patys ūkininkai galėtų padaryti savo ūkiuose. Tačiau kalbant apie ūkius, turime atsižvelgti ir į importą bei eksportą. 22 milijardai hektarų, tiek daug gaminių gali būti importuojami iš Pietų Amerikos ir panašiai. Ten yra milžiniški hektarai, milžiniški plotai. Ir kartais tai yra naudinga, gamyba taip pat yra perkeliama. Taigi bendrai žvelgiant, pavyzdžiui, Kinija. Kinija teršia aplinką, o ką darome mes? Mes bandome parduoti. Taigi, kalbant apie tas problemas, reikia jas svarstyti bendrame kontekste. Ir negalime sakyti, kad reikia perkelti tam tikrus dalykus, ne, nepagalvojant apie padarinius. Kitas dalykas. Kalbėjome apie azotą Jūs irgi kalbėjote apie azoto trašas ir žinome, kad reikia daug energijos azoto trašų gamybai. Ar jūs į tai atsižvelgėte savo paskaičiavimuose? Aš labai džiugiuosi, kad iškelėte tą klausimą, tačiau jūs turite nepamiršti, kad tai turi padarinių ir dujų emisijoms, uh, tam tikrą prasme, aš netgi pasakyčiau, kad nepakankamai buvo tai analizuota ir šis nebuvo apie tai kalbama pastaruosius keletą dešimtmečių, o mes puikiai žinome, kad dioksida, e, azoto dioksidas galėtų būti svarbus veiksnys. Na ir klausydamasis jūsų ankstesnių pasisakymų, kai jūs kalbėjote apie konser... įprastinį ūkininkavimą, tokį konservatorišką ūkininkavimą. Tokiu būdu aš manau, kad azoto pagaminama dar daugiau. Bent jau taip aš e, skaičiau. Ir demutai taip yra pat geriausias atsakymas. Ir žvelgiant į ateitį, yra studijų teigiančių, kad reikia daugiau naudoti pesticidų. E, aišku, procedūra nebus lengva. Na ir aš nekvestionuoju tų, tų įvairių galimų sprendimų. Tačiau reikia įvertinti ir herbicidus, kaip jie buvo naudojami anksčiau, kaip jie plačiai buvo naudojami. Į visus tos dalykus reikia atsižvelgti, viską pasverti ir reikia holistiškai vertinti situaciją, ką mes galėtume padaryti klimato ir aplinkos labui. Panacijos nėra, nėra vieno aplinkosauginio sprendimo. Negalima sakyti, kad štai čia turime nesuoti visą savo lėšas, nes tas sprendimas pats geriausias. Turime nepamiršti, kad kai kurios iš tų priemonių yra susijusios su didesniais cheminių medžiagų naudojimais kiekiais. Ačiū, ponas Desas, o po to žodį suteiksiu prelegentams. Ačiū už pristatymus. Tapau šiek tiek išmintingesnis dabar, bet gal dar visko ir nesužinojau. Dėl to norėčiau užduoti keturis klausimus kalbėtojams. Dėl CO2 turinio koks būtų geriausias jų lygis auginant žolės. Jūs kalbėjote taip pat apie 23 procentus, apie priemonės jų gyvendinimą. Vėlgi norėčiau paklausti, kokią dalį tai sudaro CO2 emisijose bendrai pasaulyje, kaip būtų galima paskaičiuoti tuos tas sąnaudas. Na ir dar vienas klausimas. Skaičiau straipsnių spaudoje apie CO2 emisijas kurios pasiekė rekordinius lygius ir vis dar auga. O kaip yra su temperatūromis? Temperatūros pasaulyje tikrai neišaugo, bent jau kiek aš žinau per pastaruosius keletą dešimtmečių. Ir dar vienas klausimas, aš istorijos vadovėlius išanalizavau ir tam tikrose Vokietijos dalyse. Anksčiau trečdalis mūsų ariamos žemės buvo atidedamas dirbonavimui, nebuvo aktyviai auginamos jokios kultūros tuose plotuose. Bet e, einant metams, kai dirbonuojami plotai buvo paliekami, vis tiek vykdavo e, arimo darbai tam, kad tie plotai, dirbonuojami plotai būtų paruošiami kultūrų auginamui, tai, auginimui. Taigi būdavo nuolatos suariami tie plotai. Ir kodėl mes apie tai dabar nekalbame? Nuo 30-ųjų iki 60-ųjų, tarkim, metų per tą laikotarpį uh, kai klimatas šiek tiek atvėso, atšalo, ne, nežinau, aš klimato atšilimo tokių ženklų ne, nemačiau. Kaip tai yra tarpusavėje susiję. Pirmininkas, galbūt kalbėtojai patys nuspręs, kas pirmiausia atsakinės į klausimus. Dėkoju. Pirmiausia, bandysiu atsakyti į klausimą, kurį uždavė ponas Agnew ir taip pat ponas Höslingas. Ta studija, kurią pristačiau, kaip pradžioje ir, ir minėjau, mes panalizavome įvairias priemonės ir įvertinome priemonės, kurios nebūtų labai brangios, kurios ne, ne, nesumažintų, ne, išdidintų, nepadintų sąnaudų. Ir mes žiūrėjome, kaip būtų galima tas problemas spręsti ir Europoje, ir kituose žemynuose, nes tarsi Europos žemės ūkio sektoriuje nėra atsižvelgiama į CO2 emisijas, žemės ūkis yra labai intensyvus, maisto gamybos sektorius yra labai didelis Europoje. Ir galime apjaukauti apie tai, kad na, iš vis neliks tos gamybos. Ir taip pat mes bandėme pažiūrėti, kaip būtų galima uh, sutvarkyti žemės ūkį taip, kad tų emisijų kitur ne, ne, neišauktų. Taip pat CO2 saugojimas dirbožėmyje, žemės ūkio paskirties dirbose. Tai yra vienas iš svertų, viena iš galimybių, ne vienintelė. Ir įdomu yra tai, kad Tokiu būdu žemės ūkis pozityviai prisideda prie kovos su klimato atšilimu. Tai reiškia, kad žemės ūkio sektorius nėra vien tik tai emisijų šaltinis, bet tokios praktikos pagalba galima saugoti anglį ir taip prisidėti prie kovos su, šiltnamiu, su klimato atšilimu. Taigi, CO2 kaupimas dirbožėmyje leidžia Per, žinome, kad fotosintezės būdu augalai įsisavina CO2 ir ta anglis, dalis bent jau tos anglies, patenka į dirbožėmį ir gali tvariai būti ten saugojama. Na, visa ta technologija dėl apsodinimo dirbožėmio leidžia išsaugoti CO2 ir šiek tiek sumažina laiką, per kurį ta anglis mineralizuojasi ir sugrįžta į atmosferą. Taigi čia yra tokia praktika, kai nėra dirbamas dirbožėmis ir tokiu būdu ilgiau išsaugojama CO2 dirbožėmyje ir yra sustabdomas CO2 sugrįžimas į atmosferą tarsi. Tokiu būdu galima daugiau saugoti e, CO2 biomasėje. E, E, miš, miškuose, bendrai nedirbamose žemėse, kur e, kuo daugiau yra, e, tarkim, medžių, tuo daugiau galima išsaugoti CO2. Ir jeigu nukertami miškai, ten auga kitos žolės, augmenyje ir krūmai ir taip toliau. Taigi tiek. dar norėčiau e, papildyti pono Peleran žodžius. E, buvo kalbama apie skeptiškai, apie e, klimato kaitos pasiekmių švelnimą žemės ūkėje. Mes per pastarosius trejus metus dirbame su daugiau kaip 110 ūkininkų ir kalbėjome apie veiksmus, apie bendras priemonės, kurias pristatėme anksčiau ir iš esmės matome, kad tikrai svarbiausia yra e, pagerinti ūkininkų žinias apie savo ūkį, apie galimybės ir padėti taikyti tam tikras priemonės. E, yra svarbiausia užtikrinti, kad e, ūkininkas žinotų, kaip galima geriau visas galimybės, kurios gali būti egzistuoja jo ūkija ir taip pat kokie yra apribojimai. Ir tokiu būdu galime e, kalbėti apie ateitį. Toliau e, ponas Pelerant kalbėjo apie priemonės, e, į kurias mes kreipiame didžiausią dėmesį. Tai yra priemonės, kurios leidžia ir padinti ūkininkų konkurencingumą. Kaip jau buvo pasakyta, mes per trejus metus dirbame su 150, ne 10 atsiprašau, E, ūkininkų ir jie savanoriškai dėkė priemonės, o tikėtis, kad ūkininkai taikys e, savanoriškai tokias priemonės galima tik tai tada, kai jie matys, kad jos yra naudingos. Reikia pasakyti, kad egzistuoja ir privalumų nemažai, sinergijų e, taikant aplinkos apsaugos priemonės, kurios tikrai gali būti mm, taikomas pasinaudojant dabartinę ir būsimą žemės ūkio politikos struktūrą. E, mes e, dirbome ne tik su žalimo priemonės, bet ir su kitomis priemonėmis e, pagal antrąjį ramstį, numatytomis antrame ramstėje, taip pat sąlygų, taikant tam tikras sąlygas egzistuoja tikrai labai svarbios e, sinergijos, kurios leistų sustiprinti tam tikras priemonės. Tokiu būdu aš atsakau ir į pono Kopulios, e, e Kopulios santos dėl CO2, dėl CO2 e, laikymo e, medžiuose saugojimo ar kitose struktūrose. E, paaiškėjo, kad e, priemonės, kurios yra susijusios su energetika, yra tos, kurios turi daugiausiai poveikio ir tos, kuriomis noriausiai e, naudojasi ūkininkai. Nes e, tokiu būdu galima užsitikrinti ir e, mažesnės sąnaudas e, energetikos e, ištekliams. E, ne tik tai mažinti poveikį aplinkai. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad reikia sušvelninti klimato kaitos e, poveikį, tai pirmiausiai tai turi būti aktualu ūkininkams ir jie turės įgyvendintas priemonės, ne kažkokie tretieji at asmenys ir jie turi žinoti, kokios yra e, priemonės, kuris turi tam tikrą potencialą ir kurios turėtų būti lengvos ir naudingos taikyti ūkininkams. Dėl to mes žiūrėjome ir į techninius, ne tik į ekologi, psichologinius, atsiprašau, turime žiūrėti į tuos aspektus. O jeigu žiūrėsime į CO2 koncentraciją, apie tai buvo kalbama mes dirbdami su ūkininkai laikais, keičiantis metų laikams. Nežinome, kiek yra CO2 atmosferoje, mums tai nėra aktualu. Mes žiūrime į tai, ar e, mažin, taikinamas priemonės e, atitinkamas e, ūkininkas užsitikrino tam tikros naudos, pavyzdžiui, finansinės ar kitokios. Ir jeigu jeigu e, ūkininkas matys, kad tam tikros jo taikomos priemonės e, leidžia jam taip pat patirti kažkokios naudos, tai jisai ir taikys tas priemonės. Ir tokiu būdu jos e, išliks, jos bus taikomos. Norėčiau dar atsakyti pono Heslinko klausimą. E, kalbama apie e, įvairius pokyčius, importą, e, skaičiuojant poveikį ir švelninimo efektą. Mes į tai atsižvelgėme, o dėl rezultatų mes e, žiūrime į tiesioginės emisijas susijusias su eksploatacija ir netiesioginės emisijas. Kitas dalykas e, - konservavimo priemonės yra, buvo mes žiūrėjome, ar naudojamos įvairios priemonės, pavyzdžiui, pesticidai. Mes e, pateikėme savo taskoje toje tam tikrą apibrėžimą ir e, kalbėjom apie tai, e, ar ūkininkai taiko tokias priemonės, kurios gali būti naudojamos kaip e, trašos ir ar naudojami pesticidai tame kontekste. Labai ačiū. Mūsų seminaras artėja prie pabaigos. Visos jūsų pastabos jūsų mintys turi ekonominę prasme ir reikėtų kalbėti apie lėšas, nes ir mokesčių mokėtojai to tikisi iš žemės ūkio sektoriaus bendroji žemės ūkio politika taip pat e, kalba apie tai e, parlamentas yra pasiūlęs žalinimo priemonių, e, kitų priemonių, kurios leistų ieškoti paprastesnių sprendimų, pigesnių. E, ir e, tokie yra mūsų tikslai. Dėkoju dar kartą visiems prelegentams, dėkoju P politikos departamentui už tai, kad surengė šį klausimą. E, visi darbo tvarkės klausimai apsvarstyti. Susitiksime kitą kartą, sausio 27 dieną, pirmadienį, 15 valandą. Neliko nei savaitės iki kito posėdžio, o dabar o vieną valandą anksčiau baigėme posėdį, linkiu Jums malonaus vakaro.